nes galbūt e, jūsų kolega mane, kad jeigu čia tas pats komisaras, tai ir temos yra kažkuo susijusios. Pirmininkas, jūsų kalba bus įtraukta į protokolą prie šio darbo tvarkės klausimo. Jūsų pastangos nebuvo veltui, ponia Bazesku. Posėdis bus tęsiamas rytoj, ketvirtadienį, gegužės 6 dieną, nuo 9 iki 1 valandos, o protokolas bus paskeltas e, parlamento svetainėje. Sesija nutraukiama. Linkiu visiems gero poilsio.